Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas ir pirmiausia žodis parlamento nariui Galtieri. Grazie, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos nariai. Šį Europos parlamento, šią Europos parlamento rezoliuciją mes norėtume išsakyti visapusišką paramą pateiktam pasiūlymui dėl kapitalo rinkų sąjungos. Tai yra pirmasis indėlis apibrėžiant Europos institucijų darbo tvarkę, apibrėžiant Europos komisijos veiksmų planą kapitalo rinkų sąjunga yra labai svarbus lemiamas komponentas, kalbant apie kur kas patesnę strategiją, kuri užtikrintų stabilumą ir augimą. Tokiu būdu būtų įmanoma užtikrinti didesnę įvairovę ir įvairesnius finansavimo šaltinius, kuriant realią ekonomiką. Tie finansavimo kanalai turi papildyti bankų skiriamą finansavimą, bet jo nepakeisti. Reikia optimaliai padidinti finansinių išteklių gavimą per vidaus rinką ir net nesvarbu, kur yra skolininkas ir skolintojas. Aš manau, kad tokiu būdu geriau galėtumėme padalinti riziką ir galėtumėme užtikrinti geresnį šokų, geresnę šokų observaciją. Taip pat manome, kad kapitalo rinkų sąjunga yra ypač būtina, jeigu norime paskatinti plėtrą, augimą ir smulkaus vidutinio verslo plėtrą. Tai turėtų būti paskatinimas geriau sutelkti finansinius išteklius ir juos nukreipti į ilgalaikės investicijas, realią ekonomiką, augimą ir plėtrą. Mes pritarėme komisijai, kad reikalingas toks požiūris, kuris būtų ir ambicingas, ir pragmatiškas. Mums reikia laikytis kur kas platesnio požiūrio, bet tai yra pirmieji komisijos žingsniai, kurių dabar imamasi. Volkart Balts be jokios abejonės irgi pateiks galbūt daugiau informacijos ir pastabų remiančių šią programą, bet mes iš tiesų pritarėme tam, kad būtų nustatomi standartai, taip pat, e, kad būtų atsižvelgiama į atitinkamas direktyvas ir finansinės priemonės. Mes taip pat remiame bendrovių informacijos standartizavimą, ypač kalbant apie tas įmonės, kurios nėra kotiruojamos biržoje duomenų bazė irgi yra puikiai mintis, galbūt netgi reikalinga agentūra, kuri tai kuruotų. Taip pat reikia aptarti ir kur kas sudėtingesnius klausimus, tokius kaip e, nemokumo taisyklės, mokestinės sistemos, taip pat e, iššūkiai, su kuriais susidurėme, bandant stiprinti priežiūrą, judant prie bendros priežiūros sistemos. Taigi čia visi pasirengę atlikti savo vaidmenį, norime aktyviai prisidėti prie to, kad būtų uh, apibriežti ir įgyvendinti kapitalo rinkų sąjungos standartai. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Balts. Labai ačiū, pana pirmininkė. E, kapitalo rinkų sąjunga be galo svarbi mūsų kadencijos užduotis. Mes remiame šią iniciatyvą todėl, e, kad e, iniciatyva žada geresnę prieigą prie kapitalo išteklių mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl to, kad stiprina vartotojų vaidmenį, vidaus rinką, stiprina apskritai kapitalo rinkų sąjungos tikslus. Tačiau to pačiu mes e, siekiame labai aiškių tikslų e, iš komisijos. Mūsų supratimu be galo svarbu, kad komisija pasirinktų visapusišką e, principą. Kapitalo rinkų sąjunga jokių būdų nekeičia bankų sąjungos sistemą. Todėl e, kapitalo rinkų sąjunga turėtų apimti ir draudimo įmonės bei kitas finansinės institucijas. Antra, mes norime, kad būtų pasitelktas europietiškasis požiūris. Vėlgi, kapitalos rinkų sąjunga nėra tik bankų sąjunga. Norime e, tokio modelio, kuris tiktų Europos sąjungos charakteriui. E, ši sąjunga turėtų veikti ten, kur esama kapitalo spragų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į iššūkius įvairiose valstybėse narėse. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų pasimokyti iš 2007-2008 metų e, klaidų. Ir pagaliau mes e, siekiame e, naudos MVI. Ši sąjunga neturi pasimesti įvairių teisės aktų rinkiniuose, tačiau turi pasiekti, kad būtų sukurtas geresnis reguliavimas ir geresnis MVI finansavimas. Aišku, kad ši kapitalo rinkų sąjunga veiks tik tuomet, jei bus užpildytos atitinkamos sąjungos, o tam reikalinga stabili ekonominė aplinka, mokesčių mažinimas. Ačiū. Rogakum. Ačiū. Dabar e, komisijos narys, e, prašom, ponia Hilai. Pone pirmininkė, tai yra svarbus momentas kapitalo rinkų sąjungai. Noriu padėkoti dėl to ponai Galtieri, ponui Balcui, dėl to, kad jie išdėstė problemas, su kuriamis susidurime. Tai yra klasikinė bendros rinkos E, klasikinis projektas visoms 28 valstybėms narėms ir toms, kuriuose kapitalų rinkos neišsivyšusios, e, kaip ir toms, kuriuose jos yra išvyščiusios. Iš tiesų, e, sakyčiau, kad valstybės narės be stiprių kapitalo rinko laimėtų daugiausiai, nes ši sąjunga sukurs ką, sąlygas kapitalui plaukti per sienas į MVI, nepaisant to, kur jos būtų. Kad padėtume šiam srautui, kalbėtume apie rizikos E, kapitalą, naujas investicijas, e, minios finansavimą, taip sakant. Kaip girdėjome, didžiausias e, šios sąjungos prioritetas padidinti finansavimo galimybės MVI, papildant bankininkystę ir na, pagerinti finansavimo kon konvejerį. Matome, kokiu yra pavyzdžių dėl to, kad, kad, kad Europos verslas kreipiasi, išvyksta į Junktinės valstijas, kad ten gautų finansavimą. Aš norėčiau, kad jie liktų čia Europoje. Todėl perži mes peržiūrėsime rizikos kapitalo reglamentą, e, peržiūrėsime prospekto direktyvą, kad didesniems MVI būtų lengviau e, gauti pinigų viešoje rinkoje. E, bandysime išlaisvinti bankų balansus, atgaivinant privačią rinką, vertinimas popieriams, numatant aiškius standartinius vertinių popierių pavertimo procesus ir tai bus lengviau MVI gauti lėšų. Taip pat reikia pagerinti MVI kreditavimo informaciją, kad lengviau joms būtų pritraukti investicijas. Manau, kad šio komiteto nariai žino geriau negu bet kas apie žingsnius, kuriuos žengėme per pastarosius penkerius metus, kad pagerintume kapitalo rinkų reguliavimą. Jūsų rezoliucija teisingai argumentuoja, kad reikia įvertinti bendrą finansinio reglamentavimo įtaką ir, ir proporcingas priemonės tobulinti. Aš sutinku. Dėl priežiūros respondentai e, dalyvavę konsultacijoje sako, kad e, dabartinės galios yra pakankamos, tačiau kai kas nori, kad būtų labiau užtikrinama vienodo žaidimo sąlygos e, per suvienodintą priežiūrą. Taip pat reikia svarstyti ir makroprudencinės priežiūros sistemą. Mes e, paskelbsime veiksmų planą rugsėjo mėnesį, o konkretus pasiūlymai netrukus po to irgi bus pateikti. Tai bus visapusiškas paketas, susijęs su vertybiniais popieriais, nes e, mokumas 2 e, ir kapitalo reikalavimų patobulinimus. Ir Taip pat pasiūlymą peržiūrėti prospekto direktyvę. Tai yra ambicingas projektas, jam reikės e, didelių pastangų per keletą metų, tačiau reikia siekti pažangos greitai. Tai aš tikiuosi, kad šie pirmieji pasiūlymai bus apsvarstyti e, teisės aktų leidėjų greitai. Aš tikiuosi plėtoti šį projektą kartu su jumis ir visų pirma norėčiau padėti Europos verslui, ypač MVI, gauti jiems trūkstamą finansavimą, padidinti galimybės e, taupantiesiams pasirinkti, kur investuoti, e, taip pat padidinti tarp valstybinės investicijas ir, aišku, aš manau, e, padidinti finansinį stabilumą. Ačiū komisijos narui. Toliau panas Zalba. Gracias, presidente, querido komisario, señoría. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, ponės ir ponai. Pastarėjai įvykiai Graikijoje pastarosiomis dienomis dar kartą įrodė, kad mums reikia daugiau Europos, reikia daugiau ekonominės integracijos, daugiau fiskalinės sąjungos ir labiausiai reikalinga politinė sąjunga, kur būtų tos pačios taisyklės, reikia taip pat daugiau ekonominio augimo. Kapitalo rinkų sąjunga yra viena priemonė, kuri mums yra reikalinga siekiant visų mano išsakytų tikslų. Kapitalo rinkų sąjunga leis mums geriau skirstyti finansinius išteklius tarp įvairių ES valstybių narių. Be kita ko, kaip sakė komisijos narys Hilas, tai taip pat leis mums pagerinti MVI finansavimą. Realus ekonom, tai yra realus ekonominio augimo variklis. Toks kelias yra būtinas komisijos nariai, taigi nešvaistykime tos galimybės, nesukčiaukime kai kurie pasiūlymai dėl skolos tikrai neskatins augimo ir vienintelis būdas, kaip galėtumėme surasti tinkamą sprendimą, tai pirmiausia turėtų būti tvarus sprendimas. Kartais tai dažnai, dažnai tai būna sudėtinga, bet norint skatinti ekonominį augimą, žinome, kas yra reikalinga, reikalingos nacionalinės reformos. Mano šalyje, Ispanijoje turime puikių pavyzdžių. Reikia daugiau Europos didesnės ekonominės integracijos ir dar kartą kapitalo rinkų sąjunga yra pirmas labai reikšmingas žingsnis šią linkme. Ačiū, ponios ir ponai. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Jums yra iškelta milinoji kortelė. Ponas Koben iškelė, iškelė miliną kortelę. Sutinkate atsakyti klausimą. Prašau, ponia Koben. Man įdomu, gal ponas sutiks su manimi tai, kad Londono kapitalo rinkos yra tokios sėkmingos, to priežastis yra ta, kad Čia pas mus nedominuoja Europos Sąjunga tose rinkose ir bet koks kišimasis, e, šio parlamento kišimasis sukuria problemų mūsų kapitalo rinkų ir nėra pageidautinas, nes tai nėra li, po, nėra palankų kapitalistams, bet socialistams. Ir reik, aš sutinku su, pasaul, ar, su pasaulinių rinkų rodikliais. Ar ponas sutiktų su mano tokiu vertinimu? Pone, aš nesutinku su jumis. Kapitalo rinkų sąjunga yra svarbi priemonė, kuri yra sukurta, norint skatinti ekonomikos konkurencingumą, augimą ir darbo vietų kūrimą. Be jokios abejonės, jos sėkmės pagrindas yra aktualus visą Europos Sąjungai, bet ne tik eurozonai. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponė Beres pasisakys. Vieną minutę 30 sekundžių ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Labai svarbu, kad Europos parlamentas galėtų pasisakyti prieš komisijai parengiant savo veiksmų planą dėl kapitalo rinkų sąjungos. Prieš jums imant iš šio projekto, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keturis dalykus. Pirmiausia, papasakote, kas įvyko bankų srityje. Jūs negalite įdėkti kapitalo rinkų sąjungos jeigu paraleliai niekas nebus daroma su atitinkama priežiūra. Jūs kalbėjote apie tai, kad kapitalo rinka reikalinga siekiant užtikrinti finansinį stabilumą. Tačiau priežiūra turi vykti Europos lygmenių, reguliavimas turi vykti Europos lygmenių kalbant apie tas kapitalo rinkas. Taip pat pažvelkime, kas įvyko su šešėlinė bankininkystė. Nes jeigu mes to nedarysime, sukursime tą burbulą, spekulacinį burbulą ir tai tikrai mums neleis pasiekti tų kilnių tikslų, apie kuriuos jūs kalbėjote. Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų išvelgti, tai yra eurozonos specifiniai interesai. Mes negalime elgtis lyg kapitalo rinkos visiškai neignoruoja, visiškai ignoruotų valiutą, su kuria dirba. Ir iš tiesų mums tenka dabar nemenki iššūkiai su ta valiuta. Taip pat reikia pabrėžti, kad tai skiriama tam, kad MVI galėtų geriau gauti geresnę prieigą prie kapitalo rinkų. Taip pat tai turėtų leisti geriau orientuoti kapitalo srautus tiems, e, kurie, kuriems jie labiausiai reikalingi finansuojant europinius projektus, tai turėtų būti prioritetiniai tikslai ir projektai, siekiant užtikrinti perimą prie, perimą prie ekologinės ekonomikos ir panašiai. Ir dar viena pastaba. Deja, jūsų tekste aš pasigėdau mokesčių klausimo. Aš manau, kad negalime kalbėti apie kapitalų sąjungą, nekalbant apie mokesčius. Ir laukiu tikrai labai su nekantrumu jūsų pasiūlymų. Um, Doamna Swinburne. Ačiū, toliau ponia Svinburn. Na, jos nėra salėje, todėl toliau žodis ponui Debaker. Ačiū pirmininkė, komisarė. Kapitalo rinkų sąjunga yra svarbi ES bendrosios rinkos dalis. Ir svarbiausias tikslas turėtų būti didinti e, įvairovę, finansavimo įvairovę prieinamą bendrovėms, tačiau taip pat ir investuotojams leisti perskirstyti turtą per ilgesnį laikotarpį. Šiandien pradėjome naują erą ir tai minima jūsų žaliojo knygoje. Jūs per, kalbate ne tiek apie finansinį stabilumą, tiek apie augimą, darbo vietų kūrimą ir svarbu pe, panaudoti peržiūros sąlygas, kurios yra numatytos vairiuose teisės aktuose priimtose per pastarosius keletą metų padarinti tą sistemą, išlaikyti stabilumą, tuo pat metu didinant e, finansavimo galimybių įvairovę rinkoje. Antra, kapitalo rinkų sąjunga turėtų veikti taip, kad pagerint, panaikintų kliūtis e, e, privačioms investicijoms, taip pat leisti bendrovių plėtimuisi. Mums reikia ne tik mažų ir vidutinių įmonių, bet ir vidutinių įmonių. Reikia uh, kad jos būtų listinguojamos Europoje ir gautų finansavimą iš Europos kapitalo rinkų. Tai yra labai svarbu. Paskutinis dalykas, reikia užtikrinti, kad padidintume mažmenių investuotojų prieinamumą. Dažnai jie išeina iš rinkos. Mums reikia pagalvoti, kodėl daugiau nebeinvestuojama mūsų rinkose. Vienas iš klausimų, kurio trūksta jūsų plane, kad jūs nekalbate pavyzdžiui, apie galimybę e, sukurti europinius e, privačių pensijų planus, kurie galėtų padėti sukaupti mažmeninių investuotojų investicijas e, ir taip sustiprinti kapitalo rinkas. Paskutinis dalykas - reikia pagalvoti, kaip veikia reguliuotojai, kokie yra skirtumai, kurie kliūdo bendrai rinkai. Taigi turime daug darbo, Tačiau mano frakcija visiškai remia jūsų pastangas ir tikimės rugsėjo mėnesį pamatyti konkrečius pasiūlymus, kuriuos galėsime paremti. Ačiū toliau, panas Damasi. Gebėti išgelbėti um, ES lygas susijusias su kapitalo rinkomis reikia susitarti dėl bendro gydimo metodo ir e, pačių medikamentų. Kodėl e, esame tokia situacija? Dėl to, kad smuko atlyginimų dydžiai, taip pat e, buvo sumažintos pensijos, nebuvo teikiamos paskolos ir kreditai. Manau, kad visa tai skatino nerimtas e, rinkos machinacijas. Manau, kad komisija, norėdama skatinti skaidrių finansų priemonių dėgymą, turėtų pirmą užtikrinti atitinkamą rinką. Tokios rinkos nėra, todėl kad rizika su šiomis priemonėmis susijusi yra pernelyg didelė. Yra tokių priežasčių, e, dėl kurių Europa turi į ekonomiką nukreiptą sistemą, tenkinančią MVI. E, bankai puikiai suvokia investicijų riziką ir JAV situacija yra kiek kita, todėl nereikėtų lyginti skirtingų, nepalyginamų dalykų. Manau, kad kapitalo rinkų sąjungos kūrimas yra netinkamas medikamentas Europos Sąjungai. Minutė. Ačiū toliau, panas Gygold. Pone komisarė Hilai, kolegos, pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog mūsų frakcija remia pagrindinę kapitalų rinkų sąjungos idėja. Žinome, kad yra problemų ir jos e, nemažėja dėl finansinės krizės. Mūsų finansų rinka tapo dar labiau fragmentuota, todėl manau, kad jūs, komisarė, idėjas parinkote teisingas. Tuo pat metu reikia e, elgtis atsargiai, kad nenuviltume piliečių, sukeldami lūkesčius, kurių negalima pasiekti. Yra pavojus, kad mes netinkamai suprantama, jog e, tą kreditą MVI galima pakeisti pastangomis, tokiamis, kurias galima pasiekti per kapitalo rinkų plėtojimą. E, juk mažasis verslas ir jungtinėse valstijose daugiausia priklauso nuo bankų ir toliau ir tai bus. Nepaisant to, protinga būtų papildyti tos finansavimo galimybės todėl jūsų pasiūlymas yra prasmingas. Vis dėlto tai, ką galime pasiekti, bus ribotai, jeigu nespręsime didžiausios problemos Europoje dėl e, Europos e, kapitalo rinko atvirumo, o tai yra susijęs su mokesčiais, nemokumo įstatymais ar apskaitos taisyklėmis. Tai nepasikeis, nes jūs nesiūlote tai pakeisti. Todėl nežadėkite per daug, tačiau aš norėčiau išsakyti vieną mintę. Man atrodo, kad svarbu šį projektą suderinti su Europos vertybėmis. O tai reiškia, kad jeigu kalbame apie ilgalaikį finansavimą, apie e, ekologiškas obligacijas, tai neturėtų tapti specializuotomis priemonėmis. Jeigu kapitalo rinkas panaudoji virš tam tikros ribos, turi pademonstruoti, kad mažini CO2 išmetimą, kad investuoja ilgalaikėje prognozėje reikia tam tikrų reikalavimų, kurie iš tikrųjų skaidriai laikyt, ats, atspindėtų ES vertybės. Ačiū tariau, ponas Vulf. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Graikijos žmonės didelę persvarą atmetė bauginimo antidemokratinę taktiką, kurią taikė ES, Europos centrinis bankas bei TVF. Tas įvyko vakar, jie atmetė tą siaubingą ir žalingą išpirkimą, kurį sukūrė technokratai vakume, visiškai atitrūkę nuo neįlinių graikijos žmonių vargų. Euras buvo tų vargų priežastis ir euras buvo sukurtas irgi technokratų vakume kurie visiškai yra atitrūkę nuo realių žmonių šiuo atveju ir nuo finansinių rinkų. Ši idėja, kapitalo rinkų sąjungos idėja, irgi yra vienas iš technokratinių sapnų centralizuotoje kontrolėje. Viskas buvo sukurta vakume vėlgi, kaip sakė ponas Hilas, tai yra klasikinis ES planas. Europa nėra šalis, tai yra, joje yra atskiro šaliai su padariai žmonėmis. Europos technokratai nesuprato ir niekuomet nesupras, ko reikia žmonėms ir kas jiems, ko jie nori. Europa nuvylė Graikiją, nes planas buvo nevykęs ir um, kapitalo rinkų sąjunga bus dar viena tokių nesėkmių. Um, acceptați un blue card din partea domnului Frunzulică? Ne Frunzulică, jums kelia mėlynąją kortelę. Ar sutinkate atsakyti klausimą? Ponas Frunzulică. Prašau. Pone Wolf. Jūs esate iš Junktinės karalystės. Ar jūs žinote, kokia yra finansinė sistema Londono Cityje ir kad jis savo veiklą grindžia irgi ES kapitalų rinkomis? ir kad ES kapitalo rinkų sąjunga galėtų daug padėti Londono finansiniai sistemai plėtotis ateityje, galėtų padėti panašu, kad jūs pasisakote prieš darbo vietų kūrimą Londono Cityje, laikydamasis tokios pozicijos. Sere, tai visiškai atsako į mano klausimą. Jūs nesuprantate, kad Londono rinkos yra tarptautinė rinka, tai yra kapitalo rinka, kur investuotojai iš viso pasaulio, kurie atvyksta į Londoną, investuoja į įmonės visame pasaulyje, dėl to, kad jie supranta, kok, su kokia rizika susiduria tose šalėse, supranta tą riziką, jie supranta ne taip, kaip tai yra daroma Europoje, nes verslą kontroliuoja Europos Sąjunga ir reikia atsakyti Europos Sąjungos neigiamų reglamentų, atsakyti tų kaštų susijusių su užimtumu. Taip pat jie turi taip pat taiksyti su visa ta žala, kuri daroma smulkiam verslui ES, dėl to verslas keliasi iš Europos. Dėl to, o kitos pasaulio vietos pasiekia puikisnių rezultatų. Minut 30 sekundė. Ačiū, Anemans, pusantros minutės. Mėly kolegos, mėlos kolegės, aš pritarčiau ponui Wolfui. Nes paprasti žmonės nebemano, kad ta situacija nenuėjo per toli. Jie klausė savęs, ar dabar jau e, e, euras priejo liepto galą, Grexit. E, tokios diskusijos vyksta tarp mūsų žmonių. Reikėtų iškelti klausimą, ar e, Europos integracija nenuėjo per toli ir ar nėra taip, kad dabar mes silpniname Europą. Jei šiandienos debatai turėtų pasisukti kitą linkime, tai turime ir vėl plėsti Europos Sąjungą, gilinti Sąjungą, uh, E, tačiau Graikijos e, atsakas referendume aiškiai rodo e, žmonių poziciją. ES logika reiškia, kad reikia kurti tokią sąjungą, kuri bus geresnė. Tačiau panašu, kad piliečiai mūsų mano kiek kitaip, jie mano, kad ne, mums reikia mažiau sąjungos. Be to, Europos parlamente taip pat didėja e, tų, kurie pas, didėja grupė tų žmonių, kurie pasisako prieš Europos Sąjungą. Ačiū. Pona, ponas Ferberis, dvi minutės. Ačiū, kolegės ir kolegos, gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau pasveikinti komisijos iniciatyvą dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Manau, kad tai labai svarbus žingsnis šioje kadencijoje. Tačiau komisijos nariai reikėtų padirbėti dar daugiau. Kalbant apie e, prospekto direktyvos reviziją, arba e, kapitalo rinkų stiprinimą. Tik per e, šios dokumentus mes nesukursime tikros kapitalų rinkų sąjungos. Turime atidžiai pažiūrėti, kur ko trūksta arba, jei taip atvirai, gal kur ką nors padarėme per daug, e, kad nebuvo teikiami reikiami Kreditai Bazelio komitete dabar svarstama, kad e, tai, kad vidutiniam verslui teikiamos kreditų lengvatos turėtų būti panaikintos. Manau, kad tai labai prastas signalas e, siunčiamas MVI, nes tokiu būdu nedidinama, nepaprastinama prieiga prie kapitalo rinkų. Kitas dalykas - nuoseklumas ir darna. Turime teikti tokius pasiūlymus, kurie dėrėtų. Jūs tik pagalvokite, kiek yra direktyvų. Ir man ypatingai svarbu, ir jums komisijos nariai, e, tai svarbu taip pat, kaip mes traktuosime trečiasias valstybės. Jūs pernai viešėjote JAV e, ir viešėsite vėl, bus kalbama apie e, val ekonomikos ir valiutų sąjunga, bus kalbama su aukščiausio lygio dėrybininkais dėl laisvosios prekybos susitarimų. Taigi, e, Ir tose darybose e, toks tinkamas atsakymas būtų stiprinti kapitalo rinkų sąjungą. Sekundė. Pone Gil, ačiū pirmininkė. Aš sveikinu autorius. Dokumentas geras, jis pademonstruoja labai aiškiai, kokie yra parlamento prioritetai dėl kapitalo sąjungos didinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Dar svarbiau, e, reikia, kad augimas būtų tvarus ir jis neužkirstų kelio, neužkirstų, nepakirstų, nepakirstų finansinio stabilumo. Aš e, pritariu dėl grafiko. Ta sąjunga turėjo būti įkurta prieš dešimt metų turbūt. Komisarijai sakėt, kad rugsėjo mėnesį gausime du naujus reglamentus dėl partimo vertybiniais papiriais ir prospekto e, direktyvos, lauksime jų. Tačiau yra daug sudėtingų politinių kliučių, kurias reikia nugalėti. Daugelis kolegų jas minėjo. Trūksta nusiklaus gyvendinimo valstybės narėse 29, 29 skirtingi mokesčių e, režimai, taip pat mokumo procedūros. Ar komisija turi planų imtis šių dalykų? Be to, jeigu norime peržiūrėti kapitalo rinkų sąjungą per ateinančius keturis metus, ar nereikia taip pat kalbėti ir apie technologinės naujoves finansų sektorijoje, kurios plėtojas labai greitai, tačiau reguliuotojai teisės aktų leidėjai nespėja su tais pokyčiais. Taip pat turime pripažinti, kad pasitikėjimas finansinėmis paslaugomis E, nukentėjo ir galbūt vakarykščiai įvykiai, greikas referendumas, jų smarkiau nesukrės. Kaip e, gražinti tą pasitikėjimą? Vienas būdų būtų e, komisijos ambicingas mažmeninis paketas, skirtas tarpvalstybinėms kliūtims, kuriamis susiduria piliečiai finansinių paslaugų srityje, nes daugiamo procedūrų yra tiesiog košmaras. Nepamirškime pagrindinio tikslo, tai yra paversti ES patrauklę vietą verslui. Ačiū, ar e, atsakysite pono Kobrno klausimą, jis iškėlė meno kortelę. Būkite drąsi. Ne? Uh. Domnul Lunes, un minut. Ponas Lunes, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europa turi susitaikyti su nauja tikrovė, kuri atsirado po Graikijos įvykių ir jos reakcijos į situaciją. Klausimas yra ne ką Graikija gali padaryti, kad reformuotųsi, bet tai, ką gali padaryti Europa, kad išgelbėtų uh, Graikiją. Vienas iš svarbesnių struktūrinių reformų būtų kapitalo sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga, kad susiprame tarp valstybinės investicijas, palengvinti galimybės bendrovėms gauti finansavimą nebūtinai iš bankų. Taigi, komisarė Hilai, noriu palinkėti Jums sėkmės šiame darbe. Tikiuosi, kad uh, gerai padirbsime, padirbėsime, tačiau taip pat turime e, išspręsti įvairias e, problemas, tai yra panaikinti kliūtis bendrovėms, supaprastinti procedūras, kad bendrovės galėtų gauti kapitalą, ko joms, joms reikia, kad jos galėtų aukti ir investuoti. Ačiū, trau, pane Gular. Pusantros minutės. So, Mrs. Lopez. Pane Lopez. Ar jūs nespratote, kad dėl ko aš pasakiau Lopez? Ačiū pirmininkė. Europos komisija mano, kad jos pasiūlymas dėl kartalo rinkų yra panacėja išspręsti finansavimo klausimus ES, tačiau taip nėra. Paskutiniais metais Europoje bankai sukūrė didžiulį e, finansavimo burbulą, už kurį mes mokame milijardai skirti tam, kad būtų išgelbėti bankai. E, dabar Visą tai sukels e, tik tai dar didesnės spekulacijas. Paprasčiausiai, e, kad e, dėl tos taupimo politikos mažėja paklausa ir reikalaujant, kad MVI būtų finansuojamas sudėtingus finansinius instrumentus, o ne bankus, tai nepagerins situacijos. E, reikia viską duoti į rankas visuomeniai, kad mums reikia viešų bankų, kad jie e, finansuotų mažas įmonės ir kurtų užimtumą. Ačiū toliau, pane Skot. Ačiū pirmininkė. Mes sveikiname kapitalo rinkų sąjungą. Tai yra svarbus Europos komisijos projektas siekiant užtikrinti daugiau investicijų gamybos pramonėje, vieningoje rinkoje. Dabar investicijos nesiekia net 70 procentų to lygio, kas buvo iki krizės, taigi reikia investuoti į tvarius ekonomikos sektorius ypatingai. Mes remiame tai, kad būtų per, performuotos kapitalo rinkos, kad jos būtų orientuotos į smulkaus verslo poreikius, kad tai tarnautų investicijų, o ne finansininkų interesams. Mes nesitaikstome su bet, kokia, bet kokiu dereguliavimu rinkos integracijos tikslais, ypač jeigu kalba eina apie žmonių santaupų apsaugą. Stiprus reglamentavimas yra svarbu, tačiau jis turi atitikti investicijų dydį ir mastą ir neturėtų mažinti vietos investicinių schemų. Mes Anglijoje matome, kad vietos investicijos yra labai aktualios, ypat kalbant apie į atsinaujančios energijos projektus. Tokiu būdu yra daugiau atskaitomybės nei tai būna didelių biurokratinių struktūrų atveju, kas gali iš tiesų labai pakengti. Dėkoju. Ponas Cani, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Praėjo netiek daug laiko po to, kai prasidėjo finansinė krizė. Daug dar kur ta krizė siautė, bet panašu, kad daug kas pamiršo, kas sukėlė krizę. Visi buvo pra, pra, parklubdyta ekonomika ir smarkiai nukentėjo nuo netinkamų sprendimų. Dabar Europa bando kurti kapitalo rinkų sąjungą. Ir panašu, kad tai yra tiesiog pasityčiojimas iš visų. Europos verslas yra aukojamas ant kapitalo ar altoriaus ir tai nėra tinkama priemonė MVI. Mūsų manimų taip pat dėrybos su Junktinėmis Amerikos valstijomis irgi nevyksta laiku, nes mūsų poreikiai yra visiškai kitokie. Europa panašu visiškai nesimoko iš savo klaidų. Mūsų realus tikslas turėtų būti sukurti kapitalo ir finansų e, rinkos sąjungą, bet mes panašu, kad visiškai ignoruojame piliečių ir MVI poreikius. Kaper. Kapel. Vieną mintį. Ačiū. Pirmininkė, pane komisijos nariai Hill, lankščių kapitalo rinkų e, svarba labai išaiškėjo krizės akivaizdoje. E, JAV, e, pavyzdžiui, bank bankų vaidmuo yra antrinis ir tinkamiau ten veikia kapitalų rinkos, todėl ES akivaizdu reikalinga irgi veikianti e, kapitalų rinkų sąjunga. Noriu pacituoti, ES ekonomika yra kaip e, lėktuvas, kuris e, skrenda naudodamasis tik vieną variklio turbiną turėtume sukurti tinkamą variklį. JAV penkis kart daugiau finansuoja savo verslą nei ES savo MVI. Todėl nenostabu, kad ES įmonės finansavimą gauna iš pasaulinių rinkų. Tas pats taikytina ir startuoliams. Jie savo finansavimą gauna iš įvairių kitų šaltinių, o ne iš ES kapitalų. Tų pavyzdžių yra ir daugiau. Europos Sąjungo bankai verslus finansuoja iki 70 procentų visos reikiamos paskolos, to tarpu JAV apie 30. Taigi reikia ieškoti paprastesnės prieigos prie kapitalo, tik tokiu būdu užtikrinsime tinkamą augimą. Ačiū, ponia Hübner. E, Ačiū, pirmininkė komisijos nariai. Atsižvelgiant į tai, kad dabar e, dabartinis kapitalo rinkų vaidmuo finansuojant rinkas yra nedidelis ir yra galimybė sukurti tikrą kapitalo rinkų sąjungą Europos Sąjungą. Jūs esate teisus. Galime ieškoti tinkamos pusiausvėros tarp savireguliavimo rėmimuosi gerąją praktiką. Aš tikiuosi, kad jums pavyks sutelkti visas reikiamas priemonės. Mes tikimės tokio pasiūlymo, kuris apimtų įvairius derinimo principus, atpažintų naujas pajamų klasės, pavyzdžiui, kaip galimybės investuoti į infrastruktūrą. Kalbant apie vertybinius popierius ir kitas priemonės e, turėtų būti pagerinta MVI prieiga prie kapitalo. Aš Manau, kad rizikos kapitalas kaip priemonė yra labai svarbi. Reikėtų e, taip pat galvoti apie mm, vienodos informacijos pateikimo galimybę visiems ir kurti vienodus standartus MVI. Fernandez, un minut și 30 de secunde. Fernandas pusantros minutės. Muchas gracias, komisario. Yo creo... Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponia komisijos nariai. Manau, kad ekonomikos komitete priimtas dokumentas dėl kapitalo rinkų sąjungos ateities yra geras. Aš tikrai sveikinu pona Galtieri, tačiau yra tokių aspektų, kurie kelia nerimą komisijos žaliojoje knygoje. Ten pasigendu sąsajos e, tarp e, pinigų sąjungos ir visos sąjungos. Siekiant sukurti tinkamai veikiančią kapitalo rinkų sąjungą, turėtume atsižvelgti į tokius aspektus kaip rizikos kapitalo vaidmuo. Šiandien buvo kalbėta apie šešėlinę bankininkystę, ji taip pat turi būti reguliuojama. Taigi iškyla klausimas, ko jūs tikitės siekdamas veikiančio reguliavimo. E, kalbant apie mokumo procedūras, mokesčių suvienodinimą, manau, kad atsiranda labai nauji iššūkiai, e, jo labiau, kad svarbus vaidmuo tenka ir ne bankų sektoriui. Yra galimybė kurti įvairias teisės aktų iniciatyvas, e, tačiau galima į šį klausimą pažiūrėti įvairiai. Wolf. Ar priimsite klausimą iš pono Wolf? Jis iškėlė jums mininą protelę. Ačiū, ponė pirinkė. Labai paprastas klausimas. Jūs pasveikinote pranešėjus, šiandienos pranešėjus, parengus puikų, puikią žalę knygą, bet ar Europoje augimo trūksta dėl, dėl to, kad trūksta kapitalų rinkos, ar dėl to, kad bendrovės yra nekonkurencingos, dėl to, kad jos reguliuojamas per daug, apmokestinamas per daug yra didžiulis skirtumas tarp konkurencingumo, tarp e, šalių, vieną ar kitą, kokią pusę jūs renkatės. Jūsų vertinimas, sakant, Europą neauga dėl to, kad yra per daug biurokratijos, e, na, nėra man priimtinas. Manau, kad Europa turi svarbu vaidmenį reguliavimo srityje. Jeigu vis teiktume kapitalo rinkų sąjungą, mums reikia būtent kad per ją būtų skurtos bendros žaidimo taisyklės. Žinau, kad jūs norite e, ginti savo šalį, tačiau Junktinė karalystė taip pat gautų labai daug iš geriau organizuotos Europos kapitalų rinkos. Ačiū, toliau ponas Ožug. Ačiū, Ačiū ponia pirmininkė, ponia Komisijos nariai turi atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pokyčiai teisės aktuose mm, da, sukuria didesnę naštą įmonėms ir stabdo investicijų galimybės. E, pirmiausia, reikėtų įvertinti galimą poveikį bei teisės aktų kūrimo kainą. Manau, kad pirmiausia, Reikėtų suvokti, jog kai kurie tikslai yra neįgyvendinami. Aš e, remiu kapitalo rinkų sąjungos kūrimo idėją, tačiau dar kartą pabrėžiu, kad mano supratimu šią sąjungą turėtų kurti vietos kapitalo veikėjai. E, reikėtų užtikrinti laisvą kapitalo judėjimą tarp dabartinių e, veikiančių rinkų, o ne centralizuoti skirtingas kapitalo rinkas. Taip pat turime daugiau dėmesio skirti švietimo sistemai taip, kad e, padidintume prieigą prie kapitalo rinkų ir e, visoms įstaigoms. Ačiū darau, panas Valiai. Ačiū pirmininkė. Mažos įmonės, tos, kurios kuria darbo vietas, yra priklausomos nuo įprastinių kredito kanalų, tačiau sistema e, yra apsunkina dėl didelių bankų universalaus finansavimo, dėl disbalansų bendroje rinkoje kartu su nedarbu ir skurdu. Jeigu kalbėsime viso to poveikį tradiciniam bankų sektoriui, tai pamatysime ateitie daugiau neligybės. Šiuo metu kas nors, kas turi kapitalo, įmasi e, spekulacijų Europą nepadėsime tokiu būdu išspręsti skurdo nedarbo problemą. Mums reikia projekto pagristo bankų kreditais, veikiančių bankų kreditais. Kitaip mes išliksime krizėje e, amžinai, o mokesčių mokėtojai turės e, už visą tai mokėti. Ponas Hopmark, ponė pirmininkė, aš manau, kad šis dokumentas, kurį parengė panas Balts ir panas Galtieri, labai geras labai svarbu sukurti gilesnės kapitalo rinkas sąjungoje, Europos Sąjungoje. Tačiau aš vis laikas skeptiškai mastau, kai žmonės sako, kad reikia įsteigti kapitalo rinkų sąjungą, nes turėčiau informuoti šią plenarinę sesiją, kad mes jau turime kapitalo rinkų sąjungą. Jos pavadinimas yra Europos Sąjunga siekti, kurios, kurios tikslas yra užtikrinti laisvą kapitalo, finansinių paslaugų, žmonių judėjimą. Ir ši diskusija e, yra skirta praeities trūkumams. Mums nepavyko panaikinti kliūtis e, fragmentaciją. Tačiau mes turime gerai veikiančias kvartalo rinkos Europos Sąjungoje. E, jos gana gilios, jos teikia kapitalą ir problema nėra likvidumo kiekis, bet pelningų investicijų trūkumo klausimas. Yra dalykų, kurias galima padaryti pagerinant kapitalo rinkas. Todėl aš pirmiausia reikia atsisakyti finansinių sandorių mokesčio idėjos. Pirmiausia, peržiūrėti visus teisės aktus, kurie iki šiol yra priimti, kai kurie yra geri, kai kurie nelabai geri, kai kurie kelia kliūtis. Užtikrinti, kad mes reguliuotume, nekeldami naujų kliučių. Tiesiog atitartume kelią laisvam kapitalo judėjimui ir taip sulauksime daugiau investicijų. Ačiū. Toliau panas Ludvikson, pusantros minutės. Ačiū. Aš labai pozityviai vertinu tai, kad kuriama kapitalo rinkų sąjunga. Aš manau, kad būtų puiku, jeigu mes galėtumėme sumažinti įmonių priklausomumą nuo bankų. Tose šalyse, kur žlugo bankai, ypač nedidelės įmonės ypatingai nukentėjo dėl to. Ir tai paralyžavo dalį vidaus rinkos. Aš manau, kad taip pat būtų labai gerai, jeigu at, būtų atsisakoma daug tarp valstybinių kliūčių. Ši vidaus rinkos dalis nepakankamai yra išnaudojama, o čia glūdi didžiulis europinis potencialas, kuriuo reikia būtinai pasinaudoti. Taip pat labai svarbu, kad mes nepamirštumėme ir galimos rizikos. Negalime leisti kapitalo rinko, rinkų sąjungai virsti tolesnio dereguliavimo projektų, ypač kaip pavyzdžiui kalbama apie pavertimą vertybiniais popieriais. Jeigu su, susilpninsime pagrindinės taisyklės, kils grėsmė finansiniam stabilumui. Mes negalime patekti tokius pastus. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tajani, ponė komisijos nariai, pirmininkė. Galimybė gauti kreditus ir tai, kad trūksta investicijų, tai yra tos problemos, su, kurie, su kuriamis susiduria verslo įmonės. Ir jos turi, turime įveikti tas problemas, jeigu norime kurti realią ekonomiką. Europoje trūksta investicijų. Akivaizdu, investicijoms reikalingas kapitalas. Nepakanka kalbėti tik tai apie bankų kapitalą. Kitai žodžiai tariant, mes turime panaudoti kitas priemonės per alternatyvius finansavimo šaltinius. Taip pat turime pagerinti prieigą prie rizikos kapitalo ir daugiau naudotis pensijų fondais. Tačiau, kai kalbame apie paklausą ar pasiūlą, šios prie, šių priemonių nepakaks, kad išspręstumėme pasiūlos problemą MVI. Nei MVI, nei investuotojai nesuvokė visapusiškai, koks glūdi smulkaus verslo potencialas Europoje. Dėl to reikia aukštesnės kokybės duomenų apie smulkės vidinės įmonės, kad gautumėme, kad investuotojai gautų daugiau informacijos. Reikalinga tam tikra telematinė platforma arba agentūra, kuri būtų atsakinga už tai, kad kauptų ir skleistų informaciją apie smulkės vidinės įmonės, kad būtų sukurtas ryšys tarp kapitalo ir įmonių. Taip pat labai svarbu sukurti tą, jungti tą ryšį, akcentuojant, kad MVI augimo potencialas yra milžiniškas. Ir aš manau, kad ši iniciatyva turėtų paraginti MVI dirbti klasteriuose, kad būtų paremta ne tik realiai ekonomika, bet ir toliau kuriama vidaus rinka. Ačiū, ponas Frunzelika. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš pritariu šiam pranešimui, kur kalbama apie tai, kad Europos parlamentas turi prisidėti, kuriant Europos komisijai žalėją knygą. Kapitalo rinkų sąjunga gali suvaidinti visapusišką vaidmenį, finansuojant ekonominį atsigavimą Europos sąjungoje, gilinant ir plečiant Europos sąjungos kapitalo rinkas. Taip, šalia bankų finansavimo. Aš sveikinu tai, kad yra numatyti pagrindiniai prioritetai šiame pranešime Ir tai yra pagrindinės mūsų socialinės demokratinės vertybės. Būtent, kad kapitalo rinkos turi investuoti į ilgalaikės projektus ir ypatingai į MVI. Aš pritariu tam, kad labai svarbu sukurti kapitalo rinkas, kur būtų įvairių finansavimo šaltinių, kad būtų pagerinta prieiga prie finansavimo, kad būtų atkurtas, atkurtas bankų sektoriaus stabilumas. Mums pavyko pagerinti tekstą, atsisakant daug pakeitimų, kuriais buvo bandoma kapitalo rinkų sąjungą paversti dereguliavimo darbo atvarkę finansų rinkoms. Dabar tekste aiškiai kalbam apie tai, kad reikalingi teisėkuros veiksmai. Šią prasme, aš visapusiškai pasisakau už tai, kad reikia peržiūrėti teisės aktus, kad užtikrintumėme, ko galima aukštesnius investuotojų apsaugos standartus, kad sustiprintumėme kapito kapitalo rinkas, nes kartais gali atsiranda kliūčių, nors e, jeigu gerai yra apibriešta kapitalo rinka, tai jis sukuria daug privalumų. Taigi galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už tą pasirinktą požiūrį. Ačiū. Dėkoju, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar pritarėte atsakyti? Ponas Koban kelia jums mėlyną kortelę. Pone Koban, kas jis toks? Ne, jo klausimą aš nesakysiu, atsiprašau. I'm sorry, you are too demagogue. Ne, jūs esate per didelis demagogas, aš ne, neatsakinėsiu jūsų klausimą. Uh, domnul Mureșan, un minut 30 de secunde. Mureșan. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug kas klausė, kodėl Europos Junktinės Amerikos valstijos greičiau atsigavo iš ankstesnės ekonominės ir finansinės krizės, labiau nei mūsų Europos ekonomika. Atsakymas štai koks. Uh, buvo greičiau perstruktūrta bankų sistema, buvo reformuota finansų sistema ir tai be jokios abejonės turėjo įtakos ekonomikos finansavimui, augimui ir galiausiai darbo vietų kūrimui. Kapitalo rinkų sąjunga, ponė komisijos nariai, aiškus yra viena pamokų, kurią turėjo išmokti Europa po krizės. Ir įdėgiant šią sąjungą galėsime užtikrinti geresnį finansavimą ekonomikai ir MVI. Taigi aš norėčiau ypatingai pabrėžti, kad labai svarbus yra klausimas susijęs su MVI palankia ekonominė reguliavimo aplinka. Tas yra būtina norint užtikrinti sėkmingą įvairią prieigą prie kapitalo rinkų finansavimo. Ir tokie žingsniai šią linkmę būtų labai sveikintini. Tačiau verslo sektorius e, ir verslo modeliai finansinėme sektorėje turi savų ypatybių vyriose valstybėse narėse, dėl to reikia tai atsižvelgti, sukuriant vienodas galimybės finansavimui. Bankų sektorius turėtų išlikti svarbių finansavimo šaltinių, kalbant apie MVI finansavimą Europoje, dėl to tikras europinis požiūris turėtų būti susijęs ir su tuo, kad reikia atsižvelgti į bankų ir finansinių sektorių ypatumais ES. Reikia remti vidaus rinką ES ir vengti finansinio susiskaldimo, ypač krizės sąlygomis. Ačiū. E, Mulțumesc. A... Ačiū. Dabar žodis ponui Tank. Du, dvi su pusę minutės. Ačiū. Pirmininkė. Kai ponas Junkeris pirmą kartą ištarė žodį kapitalo rinkų sąjungos, aš e, labai suabejojau. E, tai e, pagalvojau, ar tokiu būdu bandoma senas problemas spręsti iškėlus naują vėliavą, ar ieškoma kažkokio naujo metodo. Du svarbus dalykai turėtų būti žinomi. Ehm, šios ehm, rinkos, tiksliau jų sąjunga, turi būti saugi ir užtikrinanti finansų rinkos stabilumą, o tam reikalinga daug priemonių. Pavertimas vertybinės ehm, popierės, ta rezoliucija atspindi visą tinkamą pusiausvyrą. Komisija atsižvelgia į esamas rizikas, kurios kyla MVI. Tuo pačiu metu aukšto lygio pavertimas vertybiniais popieriais susijęs su rizikomis ir su nulatinė priežiūra. Reikia prisiminti, kad e, daugelis priemonių yra prociklinės e, prigimties. E, kurdami bankų sąjungą mes vis dar nesukūrėme Europos lygmens Pinigų garantijų tai nėra tie patys dalykai. Turime suteikti daugiau rizikos kapitalo MVI. Tik tokiu būdu jos galės gaivinti ES ekonomiką. E, tačiau mes negalime apsiriboti tik finansinio sektoriaus e, reguliavimo. Turime e, ieškoti mokestinių sistemų sprendimų. Apibendrinant, š Ši iniciatyva, kuriant kapitalo rinkos sąjungą, turi būti visiškai suderinta su jau esamais teisės aktais. Taip, kapitalo rinkų sąjunga gali suteikti naują saugumą e, finansų sektoriams. Šią iniciatyvą siekiama tinkamos pusiausvyros e, tarp e, priemonių įvairinimo ir tinkamo reguliavimo. Tai yra tie dalykai, kuriuos, į kuriuos turime atkreipti dėmesį, kurdami e, šią sąjungą. Ačiū, ponia parlamento nary, dabar ponia Patricija Sulin. Ačiū, ponia pirmininkė. Kapitalo rinkų sąjunga yra labai svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms ir darbo vietų kūrimui bei augimui užtikrinti. Ir todėl mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia gauti finansavimą. Šis sąjunga, žinoma, galės užtikrinti tokią prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie kapitalo. Taip pat mums reikia ilgalaikių investicijų. ir tam, tai taigi, kai bus paskelbtas veiksmų planas ir pasiūlymai rugsėjo mėnesį, reikia numatyti nuostatas dėl trečiųjų šalių taip pat, reikia galvoti apie tai, kaip geriau e, panaudoti esamas teisės aktus. Ačiū toliau, ponas Nikola Kaputo. Ačiū, pirmininkė. E, tas taupimas e, kompromitavimo Europos ekonomiką pablogina socialinės sąlygas ne tik Graikijoje, bet ir kitur Europoje matome, kad investuotojų elgesys ir bankų elgesys pasikeitė. Laisvos kapitalo judėjimas turi kurti darbo vietas ir augimą. Tai bus įmanoma tik tai panaikinus kliūtis tarp valstybinėms investicijoms. Hmm. Pavyzdžiui, priimant ilgalaikės priemonės dėl rizikos tvarkymo E, užtikrinant galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms e, patekti į kapitalo rinkas ir panaikinant naštą užglūs e, bendrovių pečius. Aš tikiuosi, kad e, svarbiausia principai bus skaidrumas ir pasitikėjimas. Tai yra bet kokios ekonominės reformos širdis. Ačiū. Noris Marijas toliau. Ačiū pirmininkė. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų sustiprinti investicijas į bendrovėmis, į infrastruktūrą. Kapitalo rinkų sąjunga turės būti papildom, užtikrinti papildomą finansavimo šaltinį, ypač mažoms įmonėms. Po to, kai kreditai buvo nebeteikiami bankų, bankai buvo išgelbėti panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus, bankai investuoja ne į realią ekonomiką, o į kazino ekonomiką. Reikia galvoti apie specialios paskirties bankus, kooperatyvinius bankus, kad galima būtų užtikrinti paramą MVI ir vietos ekonomikai. Užtikrinti paramą Europos pietinėms šalims, Graikijai. Žinoma, tos šalis dabar yra smaugiamas, ypač Graikija, dėl kapitalo kontrolės priemonių, kad būtų galima gyventi kreditorių plenus. Ir e, dabar jau nebeturime kapitalo rinkos. Vakar Graikijos žmonės labai aiškiai pasakė ne prieš griežto taupimo politikai. Toliau panas Jakovčius, prašom. Kad galėtume išpristi iš krizės, kuri tęsiasi per ilgai įvairiose ES šalise, mums reikia investuoti į realų į sektorių. Finansinės e, spekulacijos nepadės to padaryti. Mums reikia realios ekonomikos ir reikia e, užtikrinti galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą iš kapitalo, iš kapitalo rinkų. Tuomet realusis sektorius taps matomas. Tai yra vienintelis būdas eiti į priekį, tai yra vienintelis kelias mums pasakyti. Rytoj mes galėsime tokiu būdu užtikrinti darbo vietų kūrimą jaunimui, todėl kapitalo rinkų sąjungą aš visiškai remiu. E, tai užtikrins investicijas į realų sektorių, į mažas ir vidutinės įmonės ir į darbo vietų kūrimą. Toliau panas Miguelis Viegas. Kapitalo rinkų sąjunga yra puikus pavyzdys, kuris rodo dabartinių kapitalistinės integracijos prieštaringumus. Kita vertus tai rodo, kad nėra sprendimų, kaip e, išspręsti ekonomikai kylančias problemas. Europa patiria didžiulę krizę, daugeliu europiečių kyla skurdo ir socialinės atskirties grėsmė Daugiau kaip 20 milijonų žmonių neturi darbo. Jaunimo nedarbas nuo 2007 iki 2014 metų dvigubai padidėjo. Ir vietoj to, kad būtų panaikinamos krizės pamatinės priežastys, kad būtų rastos priemonės, kaip išspręsti rinkos nesėkmes, nesėkmes imamasi priemonių taikyti sprendimus, kurie sukėlė krizės. Kapitalo rinkų integravimas neišspręs jokių mūsų ekonomikos problemų. jeigu sukurtume e, sistemą su pakankamai stipria priežiūra, siekiant e, išgelbėti problemas, tai tai bus labai pavojingas sprendimas. Toliau pana Šaltės. Ačiū, ponė pirminkė. Rinkų, kapitalo rinkų sąjunga gali būti gera korekcija Po krizės, kurią išgyvenome pastaraisiais metais, kurią išgyveno ir bankų sąjunga. E, ir todėl verta pritarti šiam dokumentui, kuris siūlo naujas galimybės ir naują turinį, naujas e, investicijas į mažas ir įmonės. Taip pat Reikia, kad ši rinka būtų laisvesnė ir lankstesnė. Todėl čia kalbame apie tai, kad reikia e, sukurti ir fiskalinę mokesčių sąjungą. Ir aš norėčiau taip pat paminėti taip pat nemokumo problemas Europos Sąjungoje. Šioje srityje mums taip pat reikia naujų priemonių. Kaip ten bebūtų? Visose šiose srityse reikės pasidarbuoti nemažai, kad e, mažintume nedarbą. Nekoma? Ačiū. Pane vicepirmininkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad sėkmingiausios kapitalo rinkos ES yra konkrečiai Londono sitis. Ir jeigu ES nori primesti daugiau reglamentų tą tai institucijai, tai dauguma pasaulinių kompanijų, kurios ten investuoja, vyks kitur, jos įsisteigs Singapūrė, Hongkongė ar dar kur nors. Ir neliks Europos Sąjungoje jų. Euras, kuris buvo politinė valiuta, ne ekonominė valiuta, veda prie Grexito. Tai reiškia, kad Graikija eina, eina iš Europos Sąjungos ir atsisako euro. Tokių finansinių taisyklių primetimas Londono sičiui galiausiai prieės prie breksito ir aš manau, kad tai galiausiai sąlygos ES galą. Tai nelabai nuliūdins mano partiją, bet jūs, džentelmenai, tai jau žengėte į nesėkmę dar kartą. Niekad nepasimokėte, nepasimokėte iš euro ir dabar vėl nepasimokot. Thank you. Ačiū. Šonas Kelis. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Galbūt mes niekuomet nepasimokinsime, bet mes visuomet bandome ir tą darome kartu. Solidarumo pagrindu, bendradarbiavimo pagrindu ir tokiu būdu mes galime pasiekti pažangos. Aš manau, kad matėme tą praeitą savaitę, kalbant apie tarptinklinio sungimo mokestį, matome ir kitais atvejais. Suvienyje jėgas ryštą parlamento lygmenių mes dabar mažiname ir iš vis panaikiname tarptautinio sungimo mokestį, jis išnyks 17 metais. Va štai ką mes turime pasakoti piliečiams. Ką gali Europa padaryti jų labui? Nes per daug yra negatyvumo visur. Kiek pažangos buvo pasiekta per penkerius metus, kalbant apie bankų sąjungą, visas taisyklės susijusias e, su šiuo klausimu. Ir dabar turime energetinę sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą. Bandome įvairių ieškome įvairių būdų finansuoti MVI. Tai yra geras dalykas, apie tai reikia informuoti, reikia pasakyti piliečiams, kad einame teisingą linkmę. Ačiū Europos komisijos vardu, kviečiu komisijos narį Jonataną Hillą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad rezoliucija ir diskusijos, kurios šiandien įvyko, labai gerai apibendina pagrindinius dalykus, kurių bandome pasiekti. Aš tiesiog norėčiau akcentuoti keturis ar penkis pagrindinius klausimus, kurie kartojosi šiuose diskusijose. Pirmiausia, kalbant apie tai, kad reikia viską kurti iš apačios, numatyti kliūtis, barjerus, juos panaikinti ir sukurti kapitalo rinkų sąjungą su žmonėmis, o ne darant kažką žmonėms. Štai kaip aš tai vertinu. Ir būtent dėl to ta parama, kuri išsakoma kapitalo rinkų sąjunga, yra didelė. Taip yra ir Londono sityje, nes jie išvelgia naudą, kuri ateina didžiai, į, pas, į Didžiąją Britaniją, kai ji yra bendros rinkos dalis. Ir neteisingai būtų, neteisinga būtų neteisingai interpretuoti sičio žmonių nuomonę ir išsakytas mintis. Ir dar kiti dalykai, kuriuos reikia akcentuoti, reikia nustatyti kliūtės, jų jas panaikinti, reikia siekti proporcingumo reguliavimo srityje. Ir tie reglamentai, kurie buvo jau priimti, aišku, jie yra susiję su kapitalo srautais ES. Dar vienas konkretus dalykas dėl nemokumo, dėl mokesčių, dėl privačių pensijų. Tie klausimai yra sprendžiami žalioje knygoje. Mes uh, Uždavėme klausimus ir dėl mokum, ne, nemokumo ir mokesčių, stebėsime, kaip toliau viskas vyks, žiūrėsime, kokie bus pateikti atsakymai. Yra pateiktos specifinės rekomendacijos, kurias svarstome būtent susijusios su laisvanoriško 29 režimu, skatinant privačias pensijas. Taigi yra nemažai dalykų, kurie buvo šiandien keliami, bet jie, jie yra sprendžiami. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad E, viso to esmė yra papildyti finansavimo šaltinius, kurie jau egzistuoja, šalia jų numatyti kitų e, šaltinių, šalia bankų sistemos. E, pas mus Europoje viskas priklauso, visas finansavimas priklauso nuo vieno šaltinio, bankų finansavimo. Ir dėl to atsiranda daug įvairių padarinių verslo, ekonomikai, kai jiems sudėtinga gauti reikiamą finansavimą. Ir aš turiu, aš manau, kad jeigu diversifikuosime finansavimo šaltinius, jeigu uh, smulkios, vidutinės, stambios įmonės suras alternatyvių finansavimo šaltinių, tuomet galėsime prisidėti prie augimo, galėsime prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo ir aš manau, kad tam yra pritariama, aš labai sveikinu tą išsakytą paramą, aš sveikinu išsakytus argumentus rezoliucijoje ir aš manau, kad atsveria mums galimybė pasiekti pažangos. Aš netvirtinu, kad tai yra aukso veršis, bet aš uh, tvirtinu, kad tai yra galimybė padaryti tai, ko mes siekėme prieš, 15, prieš 50 metų, ko pradėjo, ką pradėjome siekti laisvas kapitalo judėjimas ir panašiai. Ir aš manau, kad dabar galime pasiekti tolesnės pažangos remiant šio pasiūlymo. Ačiū. Thank you, Commissioner. Dziękuję. Ačiū komisijos nariui. Baigiame diskusiją. Yra pateikta.